rekomendacija antrajam svarstymui. Nils Torvalds, prieš e, duodama žodį pranešėjui, suteikiu žodį komisarui Kanietė. E, jis e, šiaip iš tiesų tai labai nekaip jaučiuosi, kadangi labai skauda nugarą. Ponas Torvalds. Oh, está ahí. No. Thank you, Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti dėkingumą būtent tiems pranešėjams ir šėliniams pranešėjams, su kuriais bendradarbiavau. Tikrai mes sukūrėme puikią darbo grupę iš įvairių partijų, turėjome įvairias nuomonės, buvome iš įvairių šalių, turėjome įvairių prioritetų. Tačiau nepaisant visų tų skirtumų, mes e, e, sukūrėme kažkokį ryšį, kuris mus susijėjo. Ir per visą darbo procesą mes tapome puikiais draugais, nepaisant visų tų skirtumų. Aš, nors pirmininkaujančios šalies nėra, norėčiau išreikšti dėkingumą pirmininkaujančiai šaliai, būtent už jos puikų ir veiksmingą bendradarbiavimo būdą. Nes e, jos indėlis buvo esminis. Aš žinau, kad taryboje tikrai pradžia buvo sunki, tačiau pirmininkaujantys šalis padarė viską, ką galėjo e, prieš e, mums e, pasinerant į visas diskusijas dėl kairės dešinės, mes e, galėjome vis dėlto e, parengti šį, šį techninį ir šiek tiek ideologinį dokumentų paketą. Na, vienas dalykas tik tai mane trikdo. Mes e, nusprendėme sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir mes E, nusprendėme atverti kelią technologiniai pažangai Europoje. Ir po visų tų balsavimų e, aplinkosaugos komitete mes dabar keliame klausimą, ar iš tikrųjų mes pasiekėme savo tikslų, kuriuos iškėlėme diskusijose. Ir sąžininkas atsakymas būtų, mes nepasiekėme šių tikslų. Mes e, buvome nustatę daug ryštingesnius tikslus. Tai būtent tokius tikslus, kurie padėtų sumažinti šiltame efektą e, sukeliančių dujų emisijas, kad galėtume pasiekti savo tikslus 2020, 30 ir netgi 50 metais. E, ir man. Uh, uh, šiek tiek kyla abejonių, kaip ir mano kolegams šešėlinės pranešėjams, ar mes pasieksime šių tikslų. Taigi mes norime atverti kelią techniniai pažangai Europoje. Ir manau, kad mes e, e, tikrai sutarėme, kad tai yra labai svarbus tikslas. Jeigu Europa neįs technologinio tobulėjimo keliu, tai Europa atsiliks. Ir taps, e, nežinau, antra, trečia ar net ketvirta gale pagal reikšmę visam pasaulyje. Mes e, susidurime su tam tikrais e, sisteminiais trūkumais, blokuojančia mažuma ir netgi kartais tam blokuojanti mažuma diktuodavo savo valią didžiumai, nes kai kurios valstybės narės bijo ateities ir jeigu jos bijo ateities, tai jos nedrįsta priimti tinkamų sprendimų <clears throat> ir bando užtraukti rankinį stabdį. Aš manau, kad e, sisteminiai trūkumai e, būtent yra susijęs su, ir su tarybos e, da, darbo pobūdžiu. Jeigu taryba neižvelgia ateities, jeigu nemato šviesos tunelio gale, tai mes savo tikslų tikrai nepasieksime. Todėl, e, todėl man e, tikrai toks susidaro įspūdis po, po pokalbio su šešėlinis pranešėjas. Ar jie šanėtė? Labai ačiū, ponas Kandėtė dabar. <clears throat> Senor prezidente, senyorijas. Ponas pirmininkė, man labai malonu dalyvauti šiuose diskusijose. E, mes dabar tikriausiai pasirašysime netrukus pasir, e, susitarimą, kuris apgins, kuris apgins mūsų jau egzistuojančią e, rinką. Šiaip tai yra labai žymus pasiekimas ir aš suprantu, kad tas kelias, kuris buvo nueitas, tikrai nebuvo rožėmis klotas. Mes dabar galime dėrėtis toliau ir norėčiau padėkoti, labai šiltai padėkoti visiems parlamentarams, taip pat ir tiems, kurie praeitoje kadencijoje dirbo taip pat e, labai uoliai ir įsitikinę šiuo klausimu. Aš labai dėkoju ponui Torvalds, taip pat dėkoju visiems jo bendradarbėms, ponui Levyje. E, kurie leido e, pasiekti to puikaus rezultato. Mūsų turimas kompromisas yra nuolaidų didžių, didžiulių e, vaisius, kurios buvo labai sunkiai pasiektos. Labai norėčiau padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo ir kurie leido su komisija konstruktyviai bendradarbiauti. Mūsų turimas kompromisas yra daug stipresnis negu pirmojos svarstymo uh, E, rezultatas ir mes dabar dėl to turime dėkoti parlamentui. Ir aiškite, išryškinti pas, pagrindinius momentus šiame kompromise. Norėčiau pasakyti, kad e, degalai iš kai kurių e, kultūrų padaryti gali prisidėti prie e, to, e, tų vadinamųjų atsinaujinančių energijos e, rūšių. E, vystimo. Mes surėmė iš pradžių, kad būtų 5 procentai tokių degalų numatyta, tai yra pusė. E, tas, toks lygis buvo numatytas tam, kad būtų išlaikytas dabartinis lygis ir, ir išsaugotas neigiam, ir e, sumažintas neigiamas poveikis pramoniai. Tada pasiūlėme 7 procentus. 7 procentai yra daugiau negu siūlė parlamentas iš pradžių, tačiau tai leidžia e, irgi kai kurios dalykus išspręsti. Kompromisas leidžia pereiti prie bio degalų ir tai e, mūsų ateičiai yra labai svarbu, labai svarbu energetikos sąjungai. Valstybės narės turi nustatyti labai ambicingus tikslus ir e, tuose tiksluose turi būti numatyta 5 procentai. Žinoma, tai nėra privaloma, tačiau taip pat e, tai tiesa ir tai, kad valstybės narės turi tam tikrą laikotarpį, per kurį galės savo ambicijas uh, E, mm, išdėstyti politinių lygmenių. Taigi tai yra valstybių narių prerogatyva ir atver, atverianti kelius e, pramonininkams. Tokios programos kaip Horizontas 2020 leis tą pramonę vystyti europinių lygmenių, be kita ko kompromisas leis e, sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliamų dujų išmetimą, e, kadangi tų dujų e, su, lyginant e, su iškastiniu kuru sumažėja 60 procentų, tik tiksliau lieka 60 procentų. Dabar tai, ką turime leis mums pagerinti skaidrumą ir sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ir e, dabar jau lieka daug mažiau tokių dalykų, kuriems priešinasi tiek e, komisija, tiek parlamentas. Tai yra, sakykime, tos sudėtingos apskaitos, kurios buvo numatytos iš pradžių. Dabar uh, E, šio sąlygos išbraukimas yra labai geras dalykas ir mes galėsime sumažinti e, poveikį dirbožėmiui, vystyti biodegalų e, gamybą ir pereiti prie aktyvesnio biodegalų vartojimo. Galutinėme variante nėra visko, ko kas buvo iš pradžių numatyta. Tačiau vis tik tais labai džiaugiamės ir parlamentas gali džiaugtis ir sveikinti save su tuo, kas pasiekta. Ačiū. E, komisarė, dabar išklausysime įvairius e, frakcijų atstovus. Dabar ponas Fjolner, dvi minutės. Taka Nils Torvalds for ett utmärkt eh, betänkandet.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 aukšti, nebuvo pernelyg lietai galvojama. Žinoma, aišku, nereikia nusistatyti tokių tikslų, kurie dangų e, e, remtų, tačiau e, socialdemokratai Švedijoje nusprendė, kad kiekviena degalinė turi turėti specialią kolonėlę, kurioje būtų pilamas benzinas pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių. In, uh, I, I can't do German though, sorry for that. <laughs> Atsiprašau, aš negaliu to padaryti vokiškai, bent jau ne dabar, galbūt vakare galėsiu. Taigi pradedu iš pradžių. Šiandieną etanolis yra tarsi kelias į pragarą. Ir šiame pranešime e, žalieji ir socialdemokratai E, yra tie, kurie tiesiog, na, mūsų tikslą trukdo pasiekti. Eltanolis iš tiesų labai blogas dalykas, jis nuo jo rūdyja kolonėlės, bet mums reikia surasti, atrasti kažkokius tai gerus, teisingus degalus, iš kurių galima padaryti gerus dalykus. Biodegalai yra puikus dalykas, ypatingai tose šalyse, tokiose šalyse kaip Švedija, kurioms reikalingas ilgų distancijų transportas. Tačiau mums reikalingos ilgalaikės žaidimo taisyklės, visiems operatoriams reikalingos tokios taisyklės. Būtent tai yra ir daroma, tačiau tokio aspekto šiame pranešime trūksta. Parlamente yra nemažai žmonių, ypatingai iš žaliųjų pusės pusės, iš kairės pusės, kurie e, niekina etanolį, jį naikina ir dirba neteisinga linkme. Reikėtų kažkaip tai subalansuočiau veikti, galbūt reikėtų degalus kurti iš miškų, tačiau šiaip ar taip žaidimo taisyklės turi būti stabilios, reikia, kad visi parlamentarai, netgi tie, kurie drįsta save vadinti žaliais, balsuotų už naujas taisyklės, nes reikia e, vengti remti vien tik tais naftos e, produktus. Ponas Dans. E, like extend... Ačiū. Aš norėčiau taip pat e, padėkoti panai Torvaldsui pranešėjui už jo darbą, nes kartais susidarydavo labai sudėtingų aplinkybių, e, kildavo aršių ginčių ir mes. A, e, vis dėlto galėtume pasiekti tam tikrų kompromisų, dėl to aš už tai norėčiau padėkoti. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti, kodėl mes diskutuojame šio klausimu ir kodėl šie klausimai prieštaravimo. Iš tikrųjų, mes jau kelius metus matėme, kaip vykdoma ES prasta politika, kalbant apie biokūro panaudojimą. Aš pats, e, e, dirbdamas anksčiau nevyriausybinė organizacijoje, e, mačiau, kaip Pietų Afrikoje bendruomenės kenčia e, dėl, dėl e, tų taisyklių, kurias mes priimame, dėl jų pasiekmių, nes e, atitinkamos kultūros auginamos yra biokūrai, bet jos turėtų pirmiausia naudojamos maisto gamybai. Ir todėl, pavyzdžiui, kaip ir netiesioginės žemės paskirties keitimas daro įtin blogą poveikį ir uh, aplinkai ir ekosistemai. Šis e, paketas, kurį, apie kurį mes šiandien kalbame, nėra tobulas. Ir mes turime tam tikrų abejonių, rimtų abejonių. E, pirmiausia, dėl, dėl pirmos kartos biokūro gamybos e, ribų, viršutinių ribų. Mes norime, kad viršutinės ribos būtų mažesnės. Mes žinome, kad valstybėse narėse E, kilo atitinkamų abejonių ir e, buvo sumažintos e, tos ribos diskusijose, tarybose. Tačiau, bet kokiu atveju mes žengėme žingsnį į priekį ir aš turiu pripažinti šio žingsnio reikšmę. Nes tas poveikis, kurį darė mūsų ankstesnė politika, tikrai nepadėjo nei bendruomenėms, nei pramoniai. Ir a, m, dabar a, pramonė gali sugrįžti prie tų pačių investicijų, kurias buvo numačiusi e, būtent biokūro srityje. Ir e, aš manau, kad e, mūsų dokumento paketas padės sumažinti tą žalą, kurią daro netiesioginis žemės paskirties keitimas. Ir aš manau, kad, kad galima pasinaudoti atitinkamomis nuostatomis šiuose naujose e, dokumentuose. Ir tai yra puikus žingsnis į priekį. Sí. Eh, señor Dank, tiene una tarjeta azul del señor Glesos. ¿La acepta? Ponas Dans, jums klausimas iš pono Glesos. Eh, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει ότι ο τελευταίος σεισμός Aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Paskutinis žemės drebėjimas sukrėtęs Himalajus yra susijęs su klimato taika, kaita. Aš norėčiau paklausti, ar kolega supranta šį dalyką, nes e, būtent dėl žmogaus veiklos atsiranda klimato kaita ir dėl to, kaip jisai naudoja degalus. Ar jūs suprantate tai, ponas Dans? No, E, iš tikrųjų, yra daugybė priežasčių, dėl kodėl e, kyla žemės drebėjimai. Aš manau, kad e, tektoniniai lūžiai arba apskritai tektoninė struktūra žemės yra pagrindinė priežastis. Aš, aš, aš, aš nežinau, kad nėra tokio aiškaus įrodymo, kad, sakykime, ES vykdoma biokūro politika prisidėtų prie žemės drebėjimų. Na, bet gal, gal, galbūt palikim tą klausimą atvirą. Gracias. Bueno, después de este breve episodio de ciencia ficción, damos la palabra. Po to, kai išklausėme šiek tiek e, fantastikos ryties, dabar ponė Gerling, tačiau jos nėra salėje. laat ik ook beginnen met uh, onze rapporteur Niels Torvalds uh, te bedanken voor zijn uitstekende werk. Zeker gezien. Torvalds ir e, praeisiu nuo padėko žodžių pranešėjų Nilsui Torvaldui ir e, noriu pasakyti, kad jis dalyvavo taip pat ir diskusijose su taryba per pirmąjį svarstymą kartu su kolega Korin Lepaš. Noriu pasakyti, kad valstybių narių pozicija nieko gero ateičiai nežada, ypač turintuomenyje klimato kaitos tikslus iki 20 metų, jeigu mes e, dabar 20 procentų galėtume pasiekti iki 20 metų, tai per 30 e, ar 80 metų galėtume pasiekti iki 80 procentų, tačiau iš tiesų tokie siekiai nieko gero ateičiai nežada. Mums e, dabar einant mažai žingsneliais į priekį reikia galvoti apie didesnius žingsnius. Manau, kad be valstybių narių pastangų įgyvendinam klimato kaitos politiką labai toli nenueisime. Mes Europoje visi mušamės į krūtinę dėl tikslų iki 20 metų įgyvendinimo, tačiau e, mano šalyje Niderlanduose, kur vėl atsigauna ekonomika, šiuo metu e, daugiau CO2 išmetama į aplinką, į atmosferą nei iki šiol. Taigi turime galvoti, kokiu priemoniu imtis ir kūro kokybės atsinaujinančių išteklių direktyvos pakeitimai yra būtinas dalykas, ypač atsižvelgiant į nuolat kintančią situaciją, ypač turint omenyje, kad mūsų vykdoma politika kritikuoja mokslininkai, todėl turime ją pakeisti, turime suvokti, kad Biodegalai nebus tas šventasis gralis, apie kurį mes kalbėjome prieš kelis metus, galbūt tie mažiau taršus biodegalai, pažangesni biodegalai galėtų tokiais tapti, tačiau e, mes turėtume <clears throat> siekti, tai būtų naudojama daugiau. Aš balsuosiu už šį rezultatą, nepaisant to, kad jis tikrai yra pakankamai menkas. Když jsem po skončení trialogu přemýšlela jak o finálním dokumentu, který ležel přede mnou, Po trilogo iš tikrųjų aš galvojau, kaip, kaip balsuosiu dėl šito galutinio dokumento. Mane buvo apėmęs liudesys. Ir šiandien mes remiame ketvirtos kartos biokūrą. Bet tai klausimas keliantis daugybę klausimų ir abejonių. Dabar mes matome, kad e, rengdama e, pradinę direktyvą e, komisija netkreipė dėmesio į daugybę dalykų, pavyzdžiui, tą, šitą žemės paskirties keitimą arba apskritai poveikį įvairių auginamų kultūrų aplinkai. Dėl to kyla daugybė abejonių dėl šios direktyvos naudos. Mes matome, kad iš tikrųjų kyla daugybė abejonių ir yra daugybė patiriamas spaudimo iš įvairių Europos lobistų grupių. Yra tasomasi tarp įvairių e, sprendimų. Galvojame dabar, kaip, e, sakykime, bus subsidijuojama šitas e, biokūro E, gaminimas. Bet mes matome, kad po įvairių dėrybų parengtas yra tinkamas dokumentas. Bet e, nežinau, ar iš tiesų tai yra toks rezultatas, kurio siekia Europos parlamentas dėrybose. Ir valstybės narės vis dar nenori atiduoti atitinkamos sprendimo dalies. Tai būtent jos dar yra šiek tiek per atsargios. Mes negalėjome užtikrinti atitinkamus paramos antros ir trečios kartos e, biokūro gamybai. Ir kai kurie sprendimai, kurie priimti ES lygių dėl šių, šių kartų e, biokūro, e, nėra užtikrinti. Mes galime prisiminti 2009 metų direktyvą ir per įvairias dėrybas, mes galime dabar jau tai pasakyti, mes nepasiekime nieko esminio. Nes uh, kai kurios frakcijos nenori dalyvauti e, sprendimo prieimimo procese, nori išlaikyti status quo. Mes matome, kad mūsų landšaftas vis dar niokojamas, e, matome, kad e, kai kurios pramonės šakos gauna daug pelno, bet aplinkai kenkiama. Ačiū, pane Akhautai. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau e, padėkoti e, panšį nesvitaruotojų už šį dokumentą. Iš tikrųjų, kaip jau pasakyta, tai dokumentas nebuvo labai lengvai aptartas per įvairias dėrybas e, tarpusavyje ir su taryba. Kildavo problemų ar šių diskusijų, bet rezultatas galbūt nėra toks, kokio norėjome, bet jis yra patenkinamas. Kai kuriais atvejais mes matydavom, kad tarybos atstovo net nebūdavo mūsų diskusijose. Todėl mes e, manome, kad e, valstybės narės ir taryba net nemato tikrosios problemos. Tai yra prastas signalas, nes valstybės narės nesidomi apskritai šio klausimu. E, Dėrybos jos, jos pasakydavo, kad nedarys to ar to. Tai yra didelė problema. Kodėlgi mes dabar diskutuojame šio klausimu? Mes nustatėme e, biokūrui transporto sektoriuje 10 procentų ribą. E, pažiūrėkite, kaip dabar vyksta visas procesas. E, žemės e, ūkija, pavyzdžiui, pirmos kartos biokuras, neprisideda prie aplinkos tausojimo, kaip mes, kaip mes manėme. Tai būtent tikslų nepasiekėme. Komisija e, pateikė kitą pasiūlymą, tai būtent iki 5 procentų sumažinti biokuro naudojimą. Dabar mes nustatėme 6 procentų šitą biokūro naudojimą, o dabar valstybės narės siūlo 7 procentų būtent šitą ribą. Europos parlamentas gali pritarti tam 7 procentų, tai 7 procentų ribai, nors mano nuomonė ir Europos parlamento nuomonė tai yra tikrai e, per didelis kiekis. Taigi Europos parlamentas e, nori, kad biokūras prisidėtų prie pažangos, prie aplinkos tausojimo Europoje. O dabar mes matome, kad dabar uh, Mes turime neprivalomas taisyklės ir mes e, nesunčiame jokio signalo Europai, Europos pramoniai, e, sakykime, kad jos skatintų pažangą, skatintų inovacijas. Galbūt kai kuriuose diskusijose pasigirsta, kad, kad sakykime, pažangus e, biokūras bio yra naudojamas ir, ir kūriamas, bet mes vis dar nepasiekime tokio tikslo, kad, sakykime, netiesioginis žemės paskirties keitimas vis dar yra kenksmingas aplinkai. Mes kaip parlamentas praradome per daug šiuose diskusijose ir šiuose dėrybose. Ir dabar aš matau komisiją ir norėčiau paklausti, kągi mes darysime po 20 metų? Ar mes išmoksime savo pamoką, ar mes a, nustatysime naują a, tikslą, naują ribą, ar mes parengsime tikrai kokybišką E, direktyvą. Galbūt mes neapsiribosime, sakykime, tik tai ribų nustatymo arba kiekio nustatymo, bet mes e, pabrėšime technologijų, inovacijų svarbą. Nes šis klausimas yra labai svarbus. Jeigu mes tinkamai e, elgsimės, tada mes sumažinsime emisijų kiekį transporto sektoriuje. Bet jeigu ne, tai taip viskas ir liks. Ačiū, Ekotai, pane Ekotai. Jums užduoti du klausimai. Pagal Milinos kortelės procedūrą. Ar jūs atsakysite šios klausimus? Pane Sačiai. Ačiū už sutiktą žodį. Pane Akhautai, aš norėčiau sužinoti, nors aš sutinku su jumis, aš manau, kad mes turime ir toliau veikti ir dėrėtis. Bet e, jeigu mes negalime nuspręsti, kokius, kokį biokūrą mes toliau e, gaminsime, e, pirmos kartos ar antros kartos, ar jūs manote, kad tokiu atveju mes turėtume pasilikti prie iškasamo kūro? Galite reaguoti, galite sakyti. Tai panas Fjellneris paskui už tos klausimą. Ar mes galima uh, sudėti į vieną krūvą tuos abu klausimus, ar ne? Na, iš tikrųjų, e, e, biokuras prisideda prie to, kad būtų sumažėtos emisijos transporto sektoriuje. Taip, bet tai ne, ne vienintelis būdas. Aš manau, kad e, politinėje perspektyvoje mes neturime apsiriboti tik tai, e, tik tai vieną technologiją, vieno metodo. Yra įvairių galimybių, kurios gali prisidėti prie mūsų tikslų pasiekimo. Todėl e, galbūt mes šiuo atveju mes per daug koncentruojamės į vieną, per daug pabrėžiame vieną technologiją, būtent biokūrą. Nes problema, kai, kai, kai tos alternatyvos yra dar blogesnės, E, aplinkai, dar labiau kenkia jai negu, pavyzdžiui, iškasamasis kuras. Todėl šio atveju mes turime rinktis geriausią variantą. E, pone Fjellneriai. Ačiū. Jūs pasakėte, kad mes per daug pabrėžiame biokūrą ES. Ar jūs sutiktumėte, kad, e, kad čia žaliųjų kaltė? Prieš, būtent prieš dešimt metų jų pasisakymai. Ir jūs pasakėte taip pat, kad žemės ūkio biokūras arba šiame sektorėje naudojamas biokūras nepasiteisino. Ir jūs sutiktumėte su tuo, kad yra skirtingų pirmos kartos kūro rūšių. Ir iš tiesų ar, jų, ar jūs balsuotumėt prieš tokį sprendimą? Ar jūs, jeigu milijardą dolerių turėtumėte, ar eurų. Ar jūs investuotumėte į antros kartos biokūrą, jeigu, e, jeigu Europos parlamentas nuspręstų taikyti kitokias taisyklės gaminant biokūrą? Pirmiausia, ponė Fenerį, aš balsuoju už e, aplinkos komiteto įgaliojimus. Jūs, jūs esate prieš būtent tos mūsų nustatytus tikslus. Jūs remiate lobistus, jūs, jūs e, jeigu būtumėt e, kitokios nuomonės, jeigu jūs norėtumėt e, labiau paremti būtent aplinkos tausojimą, tai jūs balsuotumėt kitaip. O dabar jūs tik apsimetate, kad jūs norite padėti aplinkai. Jeigu jūs norėtumėt atskirti gerą ir blogą dalykus, Tai būtent mums reikia e, atkreipti dėmesį pirmiausia į netiesioginę žemės, pa, žemės paskirtį, paskirties keitimą. Nes e, keisdami žemės paskirtį jūs nežinote, kas bus po to, koks sprendimas bus geras ir koks blogas. Taigi jūsų problema jūs, yra tai, kad jūs norite uh, skatinti žemės ūkį, bet padėdami žemės ūkiui jūs kenkite kitoms ūkio šakoms. Uh, Todėl Europoje aš neinvestuočiau e, pinigų į biokūrą. Nes e, aš nežinočiau, ar tikrai mano e, investicijos pasiteisins. Prašau, nepaverskite savo pasisakymų ilgesniais negu vieną minutę, nes būsime priversti jūs nutraukti relatore Tolvats per lo sforzo che è stato fatto. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjui Tolvats. Tačiau dėja šis kompromisas mūsų visiškai netenkina. Be kita ko, labai sunku šitą dalyką pavadinti kompromisu, nes tai yra mums primestas kompromisas tarybos, tarybos, kuri visiškai neatsižvelgia į parlamento poziciją, į ES piliečių poziciją vadinasi. Taigi, norėčiau pasakyti, kad čia yra e, kalbama apie pramonę, kuri gamina baldus iš e, atliekų. Su Šitie, e, šitos atliekos taip pat turėtų būti naudojamos ir biokūrui, tačiau taryba neatsižvelgia į parlamento poziciją ir dabar jau šios įmonės nebegalės gauti pirminės medžiagos. Aš čia kalbu apie tūkstančius įmonių, kurios e, bankrutuos. Ar žinote, kiek tai duos daugiau papildomai, kiek tai duos e, bedarbių? Mes norėčiau, norėtumėm paprašyti komisijos labai greitai peržiūrėti e, e, nuostatas dėl e, pramonės dekarbonizavimo ir kad būtų e, viskas daroma e, greitai ir sklandžiai. Pirmininkas, ačiū. Pane Grapinį, noriu Jums užduoti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą. Brangus kolega, savo pasisakymę minėjote, kad jeigu bus pateiktas šitas pasiūlymas, e, nebe, ne, nebeliks konkurencijos e, tiems, kurie gamina kūrą iš atliekų ir jūs manote, kad nereikalinga konkurencija? Certo che abbiamo bisogno di concorrenza, ma non... Žinoma, kad mums reikalinga konkurencija, bet mums nereikalinga nelojali, neteisinga konkurencija. E, kai kurios įmonės dalyvauja, e, gamina e, energiją iš atliekų. Ir tai yra prioritetinis klausimas, nes dabar jau jos merdėja ir jeigu dar iš tų įmonių atimsime pirminės žaliavas krizės metu, tai situacija dar labiau pablogės, atsiras daugiau nedarbo ir tų įmonių taip pat sumažės, nes jos bankrutuos. Chers collègues, nous aurions tort de renoncer brutalement aux agriculteurs. Mes kys, klystame, kad e, atsisakome pirmos kartos biokūro. 12 e, gruodžio e, paskelbtas dokumentas denonsuoja komisijos metodą keisti 98 metų direktyvą E, reikia atsižvelgti į tas investicijas, kurios jau buvo padarytos, ypatingai galvoju apie žemdirbius, kurie e, investavo į ateities energetiką, siekdami išbristi iš krizės. Tačiau e, nei pirma, nei antra karta negali pil, pilnai, atsil, pilnai išpildyti visų poreikių. Mums reikia reikalinga ilgalaikė strategija. Po Barto e, strategijos Prancūzija suvaidino e, pir, pionierės vaidmenį e, bioenergijos srityje ir norėtumėm, kad iš Prancūzijos netintumėte tos prerogatyvos. Ačiū, ponas Lyze. Ačiū, pirmininkė, komisijos narimėlį kolegos. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Visiems, kurie prisidėjo rengiant šį kompromisą, pranešėjai Nilsui Torvaldsui, Europos liaudės partijos, Kristoperiu Fielneriu, kuris buvo EPP darybininkas, manau, kad pasiektas kompromisas yra priimtinas ir mūsų frakcija jam pritars. Mes turime e, neper, neperlengti lasdos, mes turime persiorientuoti pakankamai nuosaikiai ir tai būtų geras signalas tiek visam sektoriui, tiek investuotojams, nes mes negalėtume dabar pasakyti, neturėtume dabar pasakyti, kad viską, visi sprendimai, kuriuos priėmėme anksčiau, buvo neteisingi. Aš nesu vienas iš tų, kurie teigia, kad ES biodegalų politika sukėlė visas problemas dabartinio pasaulio. Čia daug kas per daug dramatizuojama. Manau, kad dauguma primtų sprendimų susijusių su biodegalais yra daug tvaresni nei, pavyzdžiui, iš naftos e, gaminami procesai susijęs su naudojant naftą gaminamais degalais, todėl labai gerai, kad mes antros kartos biodegalus dabar e, paremėme, tačiau nekvestionuojame visų sprendimų priimtų su pirmos kartos biodegalais. Atrodo, kad užsibriežti tikslai yra kuklus, tačiau pirmiausiai turime gyveninti šios tikslus. Įmonės turi uh, vykdyti investicijas, 2020 ateis pakankamai greitai, po to komisija pateiks naujus pasiūlymus ir po 20 metų manau, kad galėsime galvoti apie e, platesnių užmojų tikslus susijusius su pažangiais biodegalais. Visi, kurie kritikuoja, turėtų nepamiršti, kad pirmos, antros kartos biodegalai ir ši direktyva, abi šios direktyvos padės mums atsikratyti priklausomybės nuo naftos ir siekiančio tikslo parlamentas turėtų išlikti vieningas. Ačiū uždėmesi. Ačiū žodis panai koferatį. Ačiū pirmininkė. Pakeisdami degalų kokybės ir atsinaujinančio energijos išteklių naudojimo direktyvą parodome, kad siekiame mūsų kontinentui tvaresnės, ekologis, ekologiškesnės ateities. Praėjusią savaitę parlamentas aiškiai parodė, kad palaiko naujoves gaminant biodegalus. Mes taip pat norime, kad sustiprėtų jas vaidmuo įgyvendinant klimato kaitos politiką ir skatinant uh, žalė ekonomika. Aplinkos komitete norėjome nustatyti labai ambicingus tikslus, tačiau derantys su taryba, tie tikslai turėjo būti smarkiai sumažinti. Nepaisant to noriu padėkoti kolegai Torvalsui už nuveiktą darbą, taip pat už pasiektus rezultatus tvirtinant naujas taisyklės. Nepaisant e, to, kad e, patvirtintos yra šios taisyklės netokios griežtos. Yra labai svarbu pabrėžti, kad yra aiškiai užtikrinta, kad nebūtų jokios konkurencijos tarp biodegalų gamybos ir maisto produktų gamybos, nes dėl konkuravimo tarp maisto gamybos ir degalų gamybos smarkiai pablogėjo padėtis besivystančiose šalise, taigi žengta žingsnis tinkama linkme daugelie šalių, tai bus skatinamos prasmingos investicijos. Europos parlamentas vėliau turėtų grįžti prie šių klausimų ir siekti tolesnės pažangos, kurios šiandien siekti buvo neįmanoma. Ponai Tošinovskai žodis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, parama klasikiniams biodegalams ir 10 procentų virštinės ribos nustatymas buvo klaida turėjo neigiamos įtakos žemės ūkiai. Džiaugiuosi, kad komisija tą pripažino ir dabar galime tą klaidą ištaisyti. 7 procentų viršutinė riba taip pat yra per didelė, esu skeptiškai nusiteikęs dėl e, valstybių narių e, valios e, to tikslo siekti. Mano šalyje biodegalai tapo labai patraukliu verslu, prikrauti pritraukiančių daug e, subsidijų iš viešojo sektoriaus, dėl to kyla interesų konfliktas e, ir labai e, dažnai yra juntama didžiulė įtaka degalų gamintojų šalių vyriausybėms, todėl aš pritariu 6 procentų virštinės ribos nustatymui pirmos kartos biodegalams, tam, kad būtų pakeista dabartinė padėtis. Pinkas, ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui e, Hautema. Ačiū pirmininkė, atrodo, kad e, biodegalai yra pakankamai prieštaringa e, tema. Siekiant užsibriežti tikslų, reikia veikti daug kliūčių ir tą reikėjo padaryti pranešėjai, noriu jam už tai padėkoti. Mes turėtume ilgainiui siekti tinkamiau naudoti turimas žaliavas, jas taupyti. Tai yra labai mūsų ūkininkai, jų veikla yra labai svarbi aprūpinant mūsų maistu, tačiau taip pat būtina ir veiksmingiau bei taupiau naudoti dirbožėmį. Biodegalai turėtų e, prisidėti prie žiedinės ekonomikos stiprinimo, todėl būtina nustatyti labai aiškius ir teisingus tikslus ir pasiremti inovacijomis ir nedaryti per daug didelių eksperimentų. Žemės ūkis tikrai yra labai E, svarbus e, mūsų ekonomikai ir jo indėlis svarbus sprendžiant šį iššūkį. Ačiū, ponė Boiland dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Šių dviejų e, energetikos teisės aktų peržiūra truko penkerius metus ir dabar galiausiai galėsime balsuoti. Parlamentas turėjo nenuilsamai dėrėtis su taryba Čia aš esu labai nusivylusi tarybos pozicija, netiesioginė žemės paskirties keitimas neturėtų e, tapti paskata gaminti e, daugiau bio degalų, tačiau e, manau, kad nustatytos 7 procentų ribos E, tikrai suteikia vilčių išsaugoti biologinę įvairovę ir pakeisti teigiamą linkmę ekologinę situaciją. Tačiau mes e, turime turėti minėję, kad šie žingsniai yra tik tai proceso pradžia, perinant prie tvarios ekonomikos Europos Sąjungą. Ačiū, ponai Hazlingui, žodis. Mėly kolegos, manau, visi sutarime dėl to, kad turėtume pakeisti pasirinktą kryptį biodegalų gamyboje. Dabar priimti sprendimai nėra pakankami, mano nuomonė. Prieš dešimt metų mūsų lūkesčiai buvo labai didžiuliai, siejami su biodegalais kaip alternatyva iškastiniam kūrui, tačiau šie lūkesčiai nepasiteisino ir dabar matome, kad biodegalų poveikis klimato kait, kaitai galbūt net blogesnis negu iškastinio kūro. Turime aiškiai pripažinti, uh, kad e, palmių arba sojų e, aliejų naudojimą, naudojant e, biodegalų gamybai egzistuoja didžiulė konkurencija, taigi turime diskutuoti, kaip spręs šios klausimus ir manau, kad pasiūlymas visiškai neatsižvelgti į tam tikrus konfliktus kylančius dėl žemės naudojimo, dėl žemės paskirties yra netinkamas požiūris ir tikrai turėtume diskutuoti dar ar išbraukti tuos netiesioginės žemės paskirties keitimo faktorius. Manau, kad mūsų kol kas pasirinktos diskusijos nėra pačios tinkamiausios. Mėly kolegos, aš noriu Jums nuoširdžiai pasakyti, kad tikrai netikiu antros kartos biodegalų perspektyvomis, nes remiantis mokslininkų skaičiavimais e, ir kalbant apie įvairias likutinės medžiagas, kurių lieka panaudojant e, biodegalų gamybos srityje e, tikrai mums sukels papildomus problemų. Manau, kad mums reikia galvoti apie naujus transporto koncepcijas ir apie energijos taupimą. Tai yra vienintelė alternatyva. Labai ačiū uždėmesį. Pane Mazaronį žodis. Mėly kolegos, paskatos pereiti prie biodegalų gamybos būtinos jau šiandien. Naujos taisyklės turi sudaryti palankės sąlygas naujos kartos mažiausiai taršių biodegalų vartojimo plėtrai visoje europos sąjungoje. tačiau užsibrėžiant ambicingus tikslus labai svarbu yra atsižvelgti ir į teisėtus verslo lūkesčius investicijas ir jų apsaugą skirtingą europos sąjungos valstybių situaciją. pirma nustatoma pirmos kartos biodegalų riba turi būti priimtina ir įgyvendinama visoms valstybėms. aš manau kad tai svarbu. reikia užtikrinti rinkos stabilumą ir jau padarytų investicijų į pirmos kartos biodegalų gamybos pajėgumus pajėgumų rentabilumą naujų technologijų plėtra leistų supaprastinti biodegalų gamybos procesą ir gamybos sąnaudas leistų naudoti naujas žaliavų rūšis tačiau pažangių biodegalų gamybos technologijos dar tik plėtojamos daugelis demonstracinio lygmens ir ekonomiškai nepagrįstos. todėl mieli kolegos manau kad labai svarbu skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą naujuose pažangiuose biodegalų sektoriuose tik taip mes galėsime pasiekti norimų tikslų. dėkoju. Tiene usted una tarjeta azul del señor Frunzulica. Jums yra mėlyna kortelė iškeliama, ponė Zil. Ședinte, aș vrea să-l întreb pe colegul nostru. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti pono Mazuronio. Kaip jūs, kaip jūsų nuomonė komisija turėtų skatinti biodegalų ir mažiau taršų biodegalų gamybą? Aš manau, kad e, dabar ir, ir, ir apie to, tą dokumentą, kurį mes šnekam, tai ir yra skatinimas ir ieškojimas sprendimo klausimą, į kurį jūs užduodate. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės mes turim atsižvelgti ir į Europos e, Sąjungos narių interesus situacija skirtingose europos sąjungos valstybėse galų gale investicijos kurios padarytos verslo ir taip toliau. šitoje vietoje mes turime ieškoti protingo sutarimo ir protingo kompromiso siekiant maksimalių rezultatų. priešingu atveju mes turėsime ambicingus tikslus mes turėsime didelius siekius ir deja prastą rezultatą. señor barzó elnök úr a bioüzemanyagokról szóló irányelvet rendes jogalkotás keretében. biokuras remiantis eh, būtent eh, tvarkomas arba gaminamas remiantis atitinkamais teisės aktais kurie yra nustatyti pirmiausia taryboje. Tačiau taryba nelabai atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Todėl mes turime sutikti su tuo, ką mums pristatė pranešėjas. Parlamento pakeitimai turi būti teikiami dar kartą tarybai. Svarbiausia, žinoma, yra e, e, kad tai, kad būtų atsižvelgta į tai, kad biokūras yra gaminamas iš augalų arba iš kultūrų, kurie naudojami paprastai maisto gamybai. Ir mes turėtume siekti, kad augalai turėtų būti naudojami pirmiausia maisto gamybai, o e, biokūrui turėtų būti energetiniai augalai naudojami. Ačiū, e, panas Lavija. Ačiū, panė pirmininkė. Po sudėtingų dėrybų mes pasiekėme dabar E, tam, tam tikras sutarimą dėl netiesioginės žemės, netiesioginės žemės paskirties keitimo. Mes pasakėme, kad mes neturėtume žemės ūkio paskirties žemės naudoti biokūro gamybai. Ir mūsų dabartinis dokumentas kaip tik ir atspindi mūsų siekį gaminti tokį biokūrą, kuris nekenktų aplinkai ir kuris padėtų siekti mūsų tikslų, tai yra sumažinti uh, emisijas, būtent CO2 emisijas. Ir nebūtų kenkiama aplinkai keičiant žemės paskirtį. Čia pirmiausia iškelti tikslai pirmos kartos biokūrui, remiantis esamomis taisyklėmis. Aš norėčiau pranešėjui Torvaldsui padėkoti už darbą ir šešėlinius pranešėjams už atliktą darbą ir norėčiau prisijungti prie kitų žmonių, kurie dėkojo E, šiems žmonėms, bet norėčiau padėkoti, žinoma, ir pirmininkaujančiai Latvijai už jų darbą. Tik tai jų pastangomis buvo įmanoma pasiekti e, vieningos pozicijos. Čia aš nenorėčiau gilintis e, į detalės, kaip vyko dėrybos, bet aš manau, kad čia mes pasiekėme vienintelį galimą kompromisą. Ne visi su tuo sutiks, bet tai buvo vienintelė galimybė rasti sutarimą tarp tarybos ir parlamento, kad galėtume balsuoti šiandien. Pane Laininai. Ačiū, pane pirmininkė. Diskusija dėl abiejų direktyvų peržiūros e, rodo, kad mes turėtume didesnį dėmesį kreipti antros kartos biokūrą. Kolegos, iš tiesų mes e, naudojame ne tik tai šiaudus, ne, ne tik tai kitas e, žemės ūkio kultūras, bet ir, pavyzdžiui, dumblius. Tai yra naujos galimybės e, gaminti biokūrą. Tai būtent tai yra įvairių galimybių tirti rinką, ieškoti naujų mokslinių tyrimų galimybių. Taip, tai, kaip žinote, sunkvežimiams, lėktuvams yra E, naudojamas e, iškasamasis kuras arba yra naudojamas toks kuras, kuriam nėra kitų alternatyvų. Tačiau lengviesiams automobiliams yra įvairių alternatyvų. Ir labai svarbu pirmosios kartos biokūro naudojimą sumažinti, apriboti. 5,5 procentai buvo siūloma, dar 7 procentai nustatyti žemės ūkija, tai reikštų pakankamai didelį poveikį. Todėl mes turime dėl to labiau atkreipti dėmesį į šitą netiesioginį žemės paskirties keitimą susijusiu to pirmos kartos biokūrų. Pirmiausia, dabar prarasime daug laiko, kol įvertinsime šitą e, žemės ūkio paskirties keitimo poveikį ir e, bus išmesta daug emisijų, tai yra daugiau emisijų, e, negu mes e, paprastai siekime jų sumažinti. Ačiū, ponė Jekievičiu. Ši direktyva siekia E, paleisti naują politiką biodegalų srityje, kad būtų sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Komisija siūlė sumažinti biodegalų e, indėlį, e, sumažinti taip pat išmetalus. Darbo pradžioje Darbas pradžioje vyko labai sklandžiai, tačiau galutinis rezultatas nėra patenkinamas. Valstybės narės ir pramonės atstovai prašo, kad būtų įvertinta emisijų lygis, tačiau to negana. Daugelį valstybių narių, tame tarpe ir Lenkijoje, ši direktyva e, tikrai atneš didelių nuostolių žemės ūkiui, nes neaišku net kokie, kokios bus lydinčios priemonės. Mes turime e, atsižvelgti į likimą tų, kurie nuo to nukentės. Ačiū. Senor Silikiotis. Ponas Silikiotis. Dėkoju. Pirmininkė. Reikia vystyti atsinaujinančias energijos rūšis e, ir e, skatinti transportą važinėti biodegalai. Šiandieną tai yra labai aktualu, tačiau šiandieną mūsų nagrinėjamame susitarime kai ko trūksta. E, nėra numatyta E, infrastruktūrų vystimasis, e, reikia vystyti paramos sistemas, vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. Taip pat reikia pridėti dar ir tokių priemonių, kurios leistų vartotojui turėti prieigą prie atsinaujinančių energijos šaltinių už prieinamą kainą. E, ir galiausiai finansiniai E, finansiniai aspektai taip pat turi būti nukreipti į aplinkosaugą. E, turi būti viskas orientuota į e, nedidelės CO2 emisijas, atsižvelgiant į energijo, energetikos efektyvumą tuo pačiu. Mr. President, we in my party hold no particular brief for biofuels Particularly... Pane pirmininkė, mano e, partija ne e, pritarė ypatingai biodegalams, tačiau mūsų labai, esame labai susirūpinę dėl e, parlamento primamų sprendimų daromos žalos. Pirmiausiai, mes numatėme 10 procentų dalį biodegalų bendrajame energetinėme derinyje įmonės investavo e, į palmių aliejaus perdirbimo įmonės. Dabar norime sumažinti šią dalį iki 5, 6, 7 procentų. Taip smarkiai e, kenkiame investuotojams. Taip niekas e, ekonomikoje nesitvarko. Kitaip tariant, pasaulis dabar užtvindomas pigių dujų ir naftos. Tokia situacija tęsis dar kurį laiką. CO2 tarša dar ištisus dešimtmečius didės, nepriklausomai nuo to, kokius sprendimus priimsime savo parlamente. Pone pirmikė, noriu patarti kolegoms, kad jau e, pribrendo laikas su tokia mintimi susitaikyti. Pone Ropė, nieko neturiu prieš jūs, e, tačiau netyčia peršokau jūsų pavardę prieš tai, dabar aš teikim žodį vieną minutę aš tikrai tikiu kad jūs netyčia tai padarėte gerbiamas komisare. iš tikrųjų biodegalai dar prieš kelis metus atrodė tinkama daugelio problemų sprendimo priemonė. pasiektas šiuo metu susitarimas tarp komisijos ir parlamento nustatyta septyni procentų riba pirmos kartos biokurui pagamintam iš maistinių kultūrų. tokios drastiškos politikos permainos dar kartą rodo kad teisėkūra turi būti labai pamatuota lietuvoje biodegalų rinkos augimas buvo labai ženklus pastatytos net keturios biodegalų gamyklos. labai svarbu kad pasiūlyta apsaugoti esamas investicijas iki du tūkstančiai dvidešimt metų taip pat tam kad skatinti didesnę pažangiųjų biodegalų kuriuos naudojant netiesioginio žemės paskirties keitimo mastas yra mažas nei įprastinėse biodegaluose plėtrą. reikalinga kad gyvybingos įmonės galėtų investuoti į pažangą. Ačiū, ponė Grostet. Dėkoju, ponas pirmininkė. Iš tiesų šis klausimas labai prieštaringas ir jau daugelį metų sprendžiamas. ES visą eilę metų labai skatino vystyti biodegalus, o dabar mm, konstatuota tai, kas šiek tiek nuvylė ir dabar jau iš naujo keliamas klausimas. Aišku, šitas susitarimas kai kuriuo akimi žiūrint galbūt nepakankamai ambicingas, kitų akimi žiūrint e, visai kitaip. Aš pasakyčiau asmeniškai, kad jisai subalansuotas. E, buvo padarytos tam tikros investicijos vystyti pirmos kartos biodegalams, tačiau Reikia, kad tie biodegalai nekonkuruotų su maisto pramonė ir kad jie nesukeltų didelių emisijų e, į atmosferą e, CO2. E, taigi investitoriai negalėjo būti aukomis toj tų staigių pasikeitimų politikoje. Jeigu jau jie investuoja, tai turi būti garantuoti, kad investuoja ilgam. Uh, E, jie negali dabar patirti tokių nereikalingų pasiekmių dėl, dėl klaidingo skaičiavimo. Ir šiaip aš labai džiaugiuosi, kad šis susitarimas neleidžia paprastai tik tais uh, perskaičiuoti viską. 5 procentų E, biodegalų tikslas yra e, pragmatiškas, gana skatinantis, tačiau nenorėčiau, kad jisai būtų privalomas už tai, kad dar per mažai išteklių turime, kad pasiektumėm tokį biodegalų lygį. Europa negali leisti save aplenkti e, tvarių e, degalų srityje ir dėl to turi būti tęsiamas mokslinis tyrimas šioje srityje. Ačiū, ponas Paniu pirmininkė, ponas komisarė, pagaliau dabar jau pabaigėme e, e, šią netikusią mintį vystyti, kuri iš pat pradžių atrodė visai gera, nes nereikėjo atseit naftos naudoti, tačiau buvo padaryta klaida ir dabar jau mes galime tik pasidžiaugti, kad ES nusprendė atsukti nugarą e, tiems degalams, kurių tik pavadinimas yra bio degalai, biologiniai. E, e, COP21 valy e, viršūnių susitikimą, nes pasiuntė pirmą signalą teigiamą Europai. Dabar e, Mes siekiame, kad e, pramonė kuo mažiau CO2 išskirtų. Aš norėčiau, kad būtų dar e, daug, toliau nueita, e, kad būtų dar labiau sugriežtinti biodegalų kriterijai. Ir reikia nepamiršti, kad dabar yra pasiektas kompromisas, ir, tačiau tai yra tik vienas etapas. Mes turime ateityje siekti pereiti prie tikrų biodegalų. Dabar e, e, pagrindinis dalykas yra pasiektas. Europa pagaliau pripažino, kad biodegalai nėra sprendimas klimato kaitai sustabdyti. Nu, yra nustatyti tam tikri tikslai, Prancūzija taip pat nustatė tikslus nu, sukurti 150 papildomų darbo vietų. E, kuriant tuos e, biodegalus. Tai yra tikras iššūkis ir tikiuosi, kad tą iššūkį COP21 Paryžiuje gruodžio mėnesį spręsime. Ir šiandieną tai, ką darome, iš tikrųjų eina teisinga linkme. Pirmininkas. Ačiū, ponė Girlink. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už puikų darbą su šiais dokumentais. Iš tikrųjų, jau trys parlamento kadencijos aptarinėjo šitą, e, šitą dokumentą ir galiausiai mes pasiekėme pabaigą. Aš nežinau, e, čia tikriausiai ne vienas e, nenorėtų prisimti atsakomybės už 2008 metų susitarimą dėl 10 procentų ribą. Tai iš tikrųjų buvo baisiai idėja. Dabar mes 7, 7 procentų ribą nustatėme, nes e, pirmiausia, man kyla mintis dabar nagrinėčią dokumentą, kad mes sukūrėme didžiulį netikrumą investuotojams. Yra keli dalykai, kurie yra kurie yra labai svarbus ir kurie nukreipti į ateitį. Mes turime laikyti savo įsipareigojimų. Ir būtent e, įsipareigojimų, kurie buvo sutarti anksčiau. Ir man malonu, kad mes jau sutarėme bent jau dėl 7 procentų. Kitas dalykas, šitas e, žemės paskirties keitimas. E, na, yra daugybė dalykų, ataskaitos jie atsispindi, kokią žalą daro, kaip, kokį poveikį daro šis dalykas aplinkai. Bet matome, kad e, dabartinis e, e, biokūro, dabartinė biokūro gaminimas, jisai netitinka nei mokslininko prognozių, nei apskritai mūsų tikslų. Aš įvairiose kadencijose mm, dėrėjusi dėl šių dokumentų, tiksliau diskutavau šiais klausimais ir iš esmės panas Torvaldsas bandė bent jau nustatyti tam tikrus privalomus privalomus įpareigojimus dėl biokūro gamybos, bet mes to nepasiekime. Aš manau, kad iš tikrųjų dėrybose mes, po šių dėrybų mes turėtume gėdytis, kad nepasiekėme šių tikslų. Pone Mahai. Ačiū, e, e, ponė pirmininkė. Ponė, e, ponės ir ponai, aš pateikiau pakeitimą, kuriame atsispindi noras sumažinti biokuro naudojimą iki 6 procentų. Aš e, norėčiau, kad e, apskritai ši e, direktyva turėtų būti panaikinta, nes mes nes matome E, kad e, apskritai biokūro gamyba yra susijusi su įvairiomis katastrofomis, su, su e, bado problema, su, su pasėlių naudojimo būtent biokūro reikmėms, o ne maisto reikmėms. Oligarchai tik tai turtėja iš šių taisyklių. Jie a, pirmiausia a, apsodina žemės ūkio paskirties plotus rapsais ir giriasi, kad prisideda prie aplinkos tausojimo. Ir e, šiuo atveju mes matėme, kad, kad yra kai kurie oligarchai, kurie būtent užsima e, šio kultūrų auginimu, netgi tampa valdžios atstovais. Aš manau, kad mes turėtume iki 6 procentų sumažinti biokūro naudojimą. Ačiū. Panas Langenai. Aš e, atsau savo frakcijai šio klausimo 2008 metais ir e, žalieji, vadovaujant turmesui, norėjo kuo platesnio masto tikslus užsibriežti, kuo toliau siekiančius, kalbėtų mikrofonas išsijungia, vertėjai negirdi, ką jis kalba. Aš tavo mikrofoną išjungiu. Ah, okay. Good. Good is better. So. Ah ja. Äh, Herr Präsident, ich möchte dem Kollegen Man pirmininkė, norėčiau pirmiausia padėkoti kolegui Torvaldsui, pasiektas rezultatas yra daug geresnis, nei jis jį pats pristatė, pasirinktas e, aukso vidurio kelias, siekiant užtikrinti investicijų apsaugą ir neprarasti uh, vartotojų pasitikėjimo 2008-aisiais e, parlamentas, e, ypač žalių iniciatyva pono Turmeso, užsibrėžė šios tikslus. Aš tuo metu buvau savo frakcijoje atsakingas už šios klausimus. <clears throat> Taigi, čia sviestas sviestotas praktiškai ir aš manau, kad pasiektas kompromisas yra tinkamas, turime jam pritarti. Per pirmąjį svarstymą nustatyti, e, užsibriežti tikslai buvo pasiekti. Netiesioginės žemės paskirties e, keitimo faktoriai neįtraukti dėl nepakankamo mokslinio pagrindo. Nustatyta 7 procentų virštinė riba yra priimtina, netgi turint omenyje, kad yra didesnė nei siekia parlamentas, Tokiu būdu užtikrintos investicijos į įprastinį bio kūrą 0,5 procentų tikslas antros kartos biodegalams, mano nuomonė, nėra pakankamai ambicingas ir labai apgalėstau, kad nebansytas atskiras tikslas susijęs su bioetanoliu. Taigi manau, kad vertinant uh, laikotarpį iki 2020 metų pasiektas kompromisas yra primtinas, dabar jau atėjo eilė veiksmų imtis komisijos e, nariui ir e, laikas dabar jums komisijos nariai pateikti naujus pasiūlymus. Ačiū. Ponai, poniai Kadembach suteikiamas žodis. Gerbiamas pirmininkė komisijos nariai, kompromisas gali būti vertinamas kaip visiškai priimtinas arba kaip e, daugmaž priimtinas, man labiau priimtina ši formuluotė. Antroji, jis geresnis nei e, tai, ką turėjome anksčiau. Dažnai man priekaštavimo dėl to, kad esu nusteikusi prieš biodegalus, nes tai gražiai skamba iš tiesų. Mes norime priimti gerą sprendimą, tačiau tikrovė parodė, kad iš tiesų mes problemas tik tai perkeliame nuo vienos gamybos e, <clears throat> rūšies į kitą, mes aukodami maisto produktų gamybą pagaminame dabar daugiau biodegalų, o tai netitik, netitinka mūsų lūkesčių, e, nes dėl to e, pasikeitė netiesiogiai e, žemės naudojimas, žemės plotų naudojimas Todėl prieš dešimt metų mūsų priimti sprendimai e, atsisuko prieš mūsų pačius dabar. Šis kompromisas yra priimtinas, nes turime užtikrinti e, galimybę investuotojams planuoti savo veiklą, apsaugoti jų investicijas, tačiau man būtų buvusi labiau priimtina 6 procentų bio degalų dalis bendrame degalų derinyje, nei dabar nustatyta 7 procentų, tačiau visi turime sutarti e, dėl to, kad būtina toliau investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, taip pat galvoti apie ateities transporto naujas technologijas, kurios suvartotų kuo mažiau kūro. Pone, o jūsų žodis. Ačiū pirmininkė, ponas komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją e, Latviją pirmininkaujančią ir komisiją su pasiektų rezultatu. Ties tikrai buvo labai nelengva e, dabar e, skatinti degalų e, kokybę ir uždaryti duris Pirmos kartos e, biodegalams yra iš tikrųjų didelis iššūkis, kuris, prie kurio buvo prieita labai protingai. Aš e, prisimenu tą entuzijazmą, e, kada buvo mm, daugiau ambicijų išsakoma. E, tikrai buvo nelengva dabar pakeisti nuomonę, mums reikia skatinti naujas technologijas ir e, adekvačiai numatyti įvairias apsaugas. Taip pat reikalinga buvo e, daryti didelės investicijas, kurios mažintų iškastinės energijos e, gavimą. Dabar jau turime labai nemažai pavyzdžių Europos Sąjungoje, kada norima pereiti nuo teorijos prie praktikos. Aš noriu, kad būtų imtasi reikiamų priemonių, kad biodegalai e, sudarytų vis didesnę dalį transporto srityje, e, horizontas 2020 ir kitose programuose. Pans Pots, pirmininkė komisijos narys, šiandien balsuojame dėl pasiūlymo, kuris netitinka parlamento pozicijos dėl, dėl biodegalų politikos taip pat neatitinka pirminės komisijos pozicijos, jis atitinka tik kai kurių valstybių narių lūkesčius ir tose valstybėse narėse veikiančių pramonės įmonių lūkesčius. Nesu nustebęs dėl to, kad tarybos atstovų šiandienos posėdėje nėra. Turime pripažinti, kad e, taryboje trūksta tam tikrą prasme demokratijos. Pirmos kartos biodegalų gamintojų veikla nesusilaukė didelio palaikymo parlamente, tačiau susilaukė palaikymo taryboje. Mes būtume galėję daug daugiau nuveikti įsiklausydami į, į inovacijos skatinančių įmonių NVO nuomonę užuot rėmę naujoves, mes dabar nustatėme tik tai neprivalomas tikslus, nepaisant visų išlygų, manau, kad pasiektas rezultatas yra geresnis nei dabartinė padėtis, balsuotume, balsuotume prieš mes išlaikytume dabartinę padėtį, bent jau mes e, sugebėjome nustatyti tam tikras biodegalų naudojimo ribas, apriboti e, žemės ūkio paskaitės žemės naudojimą. E, tačiau turėtume nusiųsti aišku signalą tarybai, kad šis kompromisas mums yra pakankamai kartus. Ačiū ponai Gžyb žodis, ačiū ponai pirmininkė. Šis 2009 metų E, direktyvų pakeitimas mums parodo, kad kartais ES teisės, teisė, kurios veikla daro tiesioginę įtaką mūsų ekonomikai. Mes sibrėžėme 10 procentų tvarų tikslą. Tuo metu prieš dešimt metų žmonės pasimė paskolas, pastatė biodegalų gamybos įmonės. Aš esu kalbu apie tas įmonės, kurios veikia e, Europoje ir naudoja Europoje užauginamas žaliavas, o ne tas, kurios perdirba palmių e, aliejų ir e, dėl to, kurį turime importuoti iš kitų pasaulio regionų ir dėl to ten žmonės pasigamina mažiau maisto produktų. Lenkijoje ir dabar dar yra labai daug nepanaudotos vietinės žaliavos bio kūro gamybai. Turime prisiminti, kad mes maždaug e, trešdalį maisto produktų e, išmetame per metus 90 milijonų tonų Europoje maisto produktų yra išmetama ir e, tie maisto produktai galėtų būti kažkur kitur panaudojami ir tikrai negalime mes kalbėti, e, kad vien tik tai e, dėl biodegalų gamybos mes e, apribojame aprūpinimą maistu, mes paprasčiausiai tą maistą naudojame netinkamai, išmetame jį. Mes turime suvokti, kad geriausias E, sutaupytas kur, geriausias kūras yra sutaupytas arba nepanaudotas. Ponai Surinio žodis, ponai pirmininkė, komisijos nary. Ši direktyva buvo patvirtinta dar prieš nusprendžiant kurti energijos sąjungą, tačiau Dabar turime suvokti, kad būtina skatinti atsinaujinančius energijos išteklius, užsitikrinti energetinį saugumą, taip pat turime rodyti pavyzdį kitiems mokslinio tyrimų ir technologinės technologijų plėtros srityje. Noriu padėkoti komisijai už ambicingus pasiūlymus dėl biodegalų e, gamybos ir naudojimo po 2020 metų. Reikia pasitelkti šiolaikinės technologijas ir tik tokiu būdu nekonkuruos biodegalų gamintojai su maisto gamintojais. Tačiau taip pat būtina skatinti ir elektromobilių naudojimą. Ir tokiu būdu turėtume pasitelkę biodegalus ir elektromobilių gamybą skatindami apsirūpinti savo energetiniais ištekliais, tapti labiau nepriklausomi energijos vartojimo e, srityje. Mums reikia rodyti pavyzdį e, transporto pramonės e, srityje. Taigi iki 2020 turėtume šioje E, srityje e, sustiprinti savo pozicijas ir gebėjimus, rodyti pavyzdį visam pasauliu. Tikiuosi, kad mums pavyksta padaryti. Šiandien svarstamas dokumentas yra geras to pavyzdys ir žingsnis. Į priekį žodis ponui Beretui. Ačiū pirmininkė komisijos nari. Labas rytas, mėly kolegos. Labai džiaugiuosi, kad palgamečių dėrybų pasiektas sustarimas dėl bio degalų. Jis tikrai nėra tobulas, visi tą puikiai žinome. <clears throat> tačiau turime skatinti pažangės um, biokūro rūšis uh, kurios nedaro neigiamos įtakos žemės ūkiui, dirbožeminė konkuruoja su maisto gamyba, kurių šalutinis poveikis yra nedidelis gamintojai. Dabar žino, kokia yra situacija, gali planuoti savo investicijas į naujos kartos biodegalus. Šiuo susitarimu parodoma įprastinių pirmosios kartos biokūro gamintojams, e, kad jiems taip pat jau atėjo laikas e, pasitelkti aplinkosauginių požiūrių pažangesnės gamybos technologijas. Ši reforma yra pirmas svarbus žingsnis skatinant elektromobilių naudojimą Europoje <clears throat> ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą elektrai gaminti. Tai yra pirmas tinkamas žingsnis tinkama linkme ir taip pat dar vienas ramstis, kuriant energijos sąjungą, kurią turėtume galtinai sukurti komisijos nariai per artimiausius metus. Ačiū uždėmesi. Muchas gracias. Señor Sofoli. Ačiū, ponas Sofoli. Grazie, presidente. Dopo anni di... Ačiū, pirmininkė vyko daugelio metų diskusija apie biodegalų ateitį Europoje ir dabar galų gale Europos e, parlamentas e, nori balsuoti dėl dokumento, kuris reiškia didelį posūkį e, kovoje su klimato kaita ir posūkyje su link žaliosios ekonomikos Siekiant e, augimo negalima visko statyti tik ant tradicinių degalų kortos. Nes e, labai didinamas e, CO2 išmetimas, prastinamas e, dirbožėmio, e, prastinama kokybė ir panašiai. Žinoma, tai, ką mes pasiekėme, nėra tobula, tačiau tai yra geras ir svarbus žingsnis. Dabar e, reikia toliau vystyti tai, ką pradėjome ir tuo pačiu kovoti su krize bei kurti darbo vietas. Ačiū, sako pirmininkas žodis ponui Lins ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie nagrinėja šias problemas ir po ilgų metų, po ilgų prieštaringų diskusijų pasiekė kompromisą. Džiaugiuosi, kad mes sutarėme su taryba ir taip pat tikiuosi, kad rezultatas e, bus tinkamas visiems. Biodegalai smarkiai prisideda E, prie to, kad e, kuo daugiau naudojamos atsinaujančio energijos šaltinių galimybės ir mažinamos e, šildomą efektą sukeliančių dujų emisijos. <clears throat> Pirmiausia, dėl pirmos kartos biodegalų mes radome atsakingą kompromisą, todėl svarbu, kad mūsų politiniai sprendimai būtų patikimi ir ilgalaikiai, nes ūkininkai ir įmonės reikalauja pirmiausia e, užtikrinti saugumą jų planams ir uh, užtikrinti jų investicijas. <clears throat> E, manau, kad mes pakankamai išvelgėme tinkamus veiksnius, į kuriuos galėsime įtraukti į naudos ir žalos apskaičiavimą būtent šitų biodegalų. Moksliniai tyrimai taip pat yra svarbus. Biodegalai yra reikšmingi Ir mes e, e, neturėtume vis dėlto pamiršti, kad biodegalai turėtų būti gaminami ne tik tai jautrioje aplinkoje. Pane Kumpalanatrai. Ačiū. Pane pirmininkė, aš esu. A, atitinkamos darbo grupės, tai yra susijusios ekonomika e, pirmininkė šiame parlamente. Ir aš manau, kad mes turėtume pasiekti iškeltų tikslų. Tai būtent 2020 metais ir po šių metų e, būtent taikyti atitinkamas nuostatas, skirtas biodegalams. Tai 20 metai e, labai arti ir mes jau turime pradėti mažinti CO2 emisijas. Ir E, Europoje e, e, mes turime atsižvelgti į kitas galimybės, būtent kaip galime panaudoti, sakykime, išmetamą maistą ar maisto atliekas, naudojant alternatyvus, alternatyvę energiją. Ir mes turėtume taip pat užtikrinti atitinkamų investicijų apsaugą. Labai gaila, kad mes turime privalomų tikslų ir, ir e, valstybės narėse turi, turi e, tam e, tikrų rezultatų jau pasiekus, pažiūrėjau, Suomija taiko 10 procentų ribą biodegalams, bet tai svarbiausia yra, ar mes turėsime atitinkamą rinką sukurti ir sąlygas biodegalams naudoti. Ačiū, ponia Kastinger. Ačiū. Pane pirmininkai, aš galėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie a, sveikino sustarimą su taryba ir kad buvo parengtas dabartinis pasiūlymas. Bet aš būkštauju, kad šit, šita diskusija šiek tiek ideologiškai nuspalvinta. Ir a, šiek tiek a, prislegia mūsų gamintojus, nes investicijų apsauga dabar neužtikrinta. O dabar a, ar tas rezultatas, e, kurį mes pasiekėme, nėra nepakankamas. Mes, žinoma, žengėme pirmuosius žingsnius tinkamą linkme. Man atrodo svarbu, kad biotanolis ir biodizelinas turėtų būti skatinami ir toliau jų gamyba, bet e, e, šita diskusija tampa vis emocingesnė, nes Austrijoje biotanolis iš atliekų yra gaminamas, tai yra vienas svarbus alternatyvus energijos šaltinis ir naudojimas įvairiomis galimybėmis. Mes galėjome aps, apsisaugoti nuo e, žemės paskirties keitimo poveikio. E, e, mes galėsime padiskutuoti, jeigu turėsime kažkokių tai sprendimų, sprendžiant šią problemą. Bet dabar Po 2020 metų mes turėtume pagalvoti, ar mūsų priemonės taikomos teisingos, kad galėtume sumažinti CO2 e, emisijas ir galėtume užtikrinti energijos tiekimą. Svarbu, žinoma, yra ta, tas pažangus, e, pažangių biodegalų skatinimas, kad e, biodegalų ateitis būtų užtikrinta ir mes turime stengtis, kad būtent nekenktume aplinkai ir užtikrintume pažangius sprendimus. Pane Keli. Ačiū, ponė pirmininkė, e, e, ponė, ponė, ponė pranešėjau. Aš norėčiau kelis e, žodžius pasakyti. Pirmiausia, pirmiausia dėl komisijos nario veiklos. Kai ponas Kanietė užėmė šį postą, jis, jis pradėjo sukurti atinkamą energijos rinką, panaudoti vidaus resursus. Ir viena iš tokių resursų sričių tai būtent yra biodegalai. Ypač e, transporto srityje mes turime pasakyti, kad emisijos mažinamos nepakankamai veiksmingai ir nepakankamai greitai, nes mūsų ekonomika auga. Mes turime vis daugiau automobilių, sunkvežimų keliuose, todėl šis klausimas turėtų būti sprendžiamas intensyviau. Kaip ir mano e, e, kolegos iš EPP jau nurodė, tai yra kompromisas. Mes uh, neišsprendėme kai kurių problemų susijusių su pirmos kartos biodegalais, bet mes išsiunčiame tinkamą signalą, kad būtent imsime spręsti šią problemą, kad žemės paskirties keitimo problemos bus sprendžiamos ir kad investuotojų, po, investuotojų poreikis bus atsižvelgta. Ypač ateinančiais metais svarbiausia, kad neturime priemonių. Aš sutikau su nemažai žmonių, su investuotojais, kurie kurie supranta, kad mes išvaistėme daugybę laiko. Pirmiausia, neapsinaudojame galimybėmis e, praėjusiose kadencijose ir kad mes nesukūrėme energijos sąjungos ir kad mes daug priėmė netinkamą sprendimą. Ačiū. Kalbėtojų sąrašas baigtas. Dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus. Kiekvienam bus skirta po vieną minutę. Pane Provicija. Pone Bogovičiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu šiam kompromisiniam pasiūlymui. Tai atsakymas į iškilusias problemas, nes mūsų tikslai buvo per daug ryštingi. Taip pat sprendžiama problema dėl žemės paskirties keitimo, nes būtent dėl to brangsta maisto produktais. Mes turime šiek tiek grįžti atgal. Jeigu mes galvojame apie energijos rinką ir apie e, atsinaujančių energijos šaltinių koncepciją, tada mes turime e, pirmiausia taupyti energiją. Ir transporto e, sektorija tai yra pirmia, geriausia galimybė, tai yra turėti didžiausią potencialą. O technologinių požiūrių tai yra E, lengviausiai įvykdomas sprendimas. Mes e, esame lyderiai. Pirmiausia, e, įgyvendėm technologinius sprendimus, pagalvokime apie elektromobilius. Galbūt mes turėtume pasiekti didesnės pažangos šių automobilių gamyboje. Bet svarbiausia, pirmiausia, pirmiausia taupykime energiją. Ir kreipiam dėmesį į elektromobilius bei kita, kitas energijos rūšis. Pane Agrapinė. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, nors kartai susidarydavo toks įspūdis, kad jam nelabai patiko tai, kokio rezultato pasiekė. Tačiau vis tik tais reikia balsuoti už tą e, pranešimą, e, nes e, tikrai bus blogiau, jeigu už jį nebalsuosime. Labai E, geras kompromisas, žinoma, jisai visų tenkinti negali, tačiau aš manau, kad reikėtų mažiau siekti politinės pozicijos, o diskutuoti protingų pagrindų atstovauti mūsų piliečiams. Bet kokia atveju tai yra e, žingsnis į priekį, e, tai e, yra technologijų dėgymas, investicijos ir dėl to, ponė pirmininkė, komisarė, tai yra, jūs turėtumėte kolegas įtikinti, kad moksliniam tyrimam reikia daugiau pinigų, kadangi progresas be lėšų neįsivaizduojamas. Reikėtų paskaičiuoti, kokį tai poveikį duos piliečiams, e, kaip e, ir, e, žinoma, reikrinti švarę aplinką. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Bet negalima teikti, kad viskas jau išspręsta pasiekius šį kompromisą. Vis tik tais pažangos pasiekėme ir tą galime pademonstruoti savo rinkėjams. Ačiū. Ponas Marijas. Nėra. Ponas Jakovičius. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Norėčiau iškart pasakyti, kad visiškai pritariu šiam pranešimui. Pirmiausiai dėl to, kad puikiai žinau, jog pranešimo autoris ponas Torvaldsas dėjo visas įmanomas pastangas siekdamas kompromisinio susitarimo ir siekdamas, kad parlamento pozicija jame kuo stipriau atsispindėtų kuomet savo laiku dirbau saušlės vyriausybė, dėvisas pastangas, e, kad tos prašymo nuostatos būtų įgyventos, kad anksčiau priimti sprendimai būtų įgyventi, tačiau nesugebėjau pasiekti, kad mano Istrijos regione būtų sudarytos visapuškos sąlygos pirmos kartos biodegalų gamybai, tačiau mes turėtume ir toliau orientuotis į biodagalų gamybą, investuoti į šią sritį tam, kad visas atliekas galėtume panaudoti gamindami biodegalus. Tai yra pats tinkamiausias kelias, kurio turime žengti. Pana Glėsas suteikiamas žodis. Pirmininkė, brangus kolegos, biodegalai tai ne vien aplinką teršiantis dalykas, per emisijas. Tai yra ir e, prie klimato šiltėjimo e, prisidedantis dalykas. Tai sukelia du e, dalykus. Tirpsta ledas, o ten, kur tirpsta ledas, kyla jūros lygis. Tai jau buvo galima išmatuoti Grenlandijoje ir būtent tai atvedė prie didžiulio žemės drebėjimo Himalajuose. Kitas dalykas. E, tirpstant ledynams išgaruoja labai didelis, dideli kiekiai vandens, todėl daugiau lyja, apskritai daugiau kritulių e, e, ir kyla didžiuliai potviniai įvairiuose regionuose. Bet kokiu atveju mes dar neišmatavome visų poveikio e, elementų norėčiau perspėti, nes e, jeigu tai nekreipsime dėmesio, gali būti per vėlų. Dėkui, ponas Turmes. Labai ačiū. Kadangi e, ankstesnėje kadencijoje rengiau prašymą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos, tai man labai rūpi tas rezultatas, kurį dabar pasiekime, iš tiesų jis yra pakankamai silpnas, tai veikiausiai yra susijęs su mūsų parlamento nesugebėjimu pakeisti tarybos poziciją, pirmos kartos biodegalų naudojimo dalį turime apriboti, nes jie per daug konkuruoja su maisto gamyba. Taip pat mums reikia pasitelkti atitinkamą metodiką ir tokią metodiką nustatyti, siekiant apskaičiuoti e, CO2 išmetimą į aplinką, nes kitaip mes nesugebėsime pasiekti pažangos šioje srityje. Ir trečia, e, komisija turi mums užtikrinti ir jūs, komisijos nariai, kanijėte planavimo ir investicijų saugumą, todėl e, tie neprivalomi 0,5 procentų tikslai antros kartos biodegalų naudojimui e, tikrai nėra pakankami, komisija turi iniciatyvos imtis ir e, susijęti tas savo naujas iniciatyvas su turimomis pinigų lėšomis, su Junkerio investicijų planu, tam, kad būtų investuojama į antros trečios kartos biodegalus Lenkijoje, e, rytų Europos šalise ir galbūt netgi Ukrainoje. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems e, už tai, kad dalyvavote diskusijose. E, šie argumentai buvo pateikti e, ir jie rodo, kad dabar ta direktyva tikrai labai sunki, sunku buvo prieiti prie kompromiso, daugelis pažiūrė, pastebėjote. Tačiau be e, jokios abejonės reikia pripažinti, kad galutinis rezultatas yra gana e, na, nevienodas, e, bet kokiu atveju jis dabar jau paruošia mums dirbą pereiti prie svaresnių kūro rūšių. Europos sąjungos, energetinės sąjungos prioritetas yra tapti pasauliniu lyderiu. Ši energija E, tai, yra, e, tai turi vesti prie perėjimo Europoje ir kad dabar jau praeitie liktų e, viskas, kas buvo susijęs su iškastiniu kūru reikėtų atsisakyti kai kurių schemų, kurios šiuo metu yra pasenusios. Atsinaujinančios energijos rūšys turi rasti deramą vietą šioje strategijoje. Ir dabar komisija e, turėtų pateikti tam tikrą paketą, kuriame bus atsižvelgiama į e, bendrą politiką po 2020 metų susijusią su atsinaujinančiomis energijos rūšimis. Jūs puikiai padirbėjote šiais klausimais ir mes galime tikrai pasikliauti uh, tuo darbu, kad būtų toliau tobulinami visi pasiūlymai ir daromas atitinkamas darbas. Ačiū, panė pirmininkė. Komisijos narė Kanietė. Aš klausiausi diskusijų parlamente ir, kart, ir jau kartais jaučiausi, kad tarsi žiūrėdamas Serdžio Leonės filmą. Kartais e, geri dalykai vieniems atrodo e, baisus, kai kurie nori uždirbti truputėlį daugiau, kai kurie laikosi lengvų pinigų. Toks man įspūdis. Tai iš tikrųjų, bet e, man atrodo, kai kuriais atvejais, ne visada žinoma, mes einame teisingu keliu. Mes negalime visko išspręsti. Mes negalime visko žemėje pakeisti ir pagerinti. Ir aš manau, kad a, e, a, e, Panas Kanietė po trijų metų galbūt sugrįž prie šio klausimo. Ne dėl energetikos sąjungos, bet e, dėl e, technologinio e, progreso, kuris yra tikrai greitas. Nežinau, kur baigsis šitą technologinę pažangą ir po dviejų, trijų metų kokias mes galimybės turėsime. Tai vis tiek sugrįšime prie šio klausimo. Taigi, aš tik tai pastebėjau vieną dalyką. Mano draugas Velneris pasakė, jis įsakė, e, kad turi būti taikomos stabilios žaidimo taisyklės. Aš manau, kad mes išsiuntėme signalą, kad ES turės stabilias taisyklės taikomas pramoniai. Nes uh, mes jų neturėjome, nes kuo didesnė arba greitesnė technologinė pažanga, tuo didesnė rizika, kad ta technologija nutekės kitur, pasirinks lengvesnį kelią. Taigi aš matau, kad mes dabar turime, žinoma, užtikrinti tą greitą pažangą, bet tai yra sudėtinga ir klastinga šiek tiek. Taigi, ponia Kanietė, iš tikrųjų reikia nuveikti daug darbo ir jūs sugrįšite pas mus. Ir galbūt bandysime išspręsti tas ateities problemas. Nes jų tikrai bus. Taigi ačiū už įdomias diskusijas. Ir taigi darbas vyksta toliau. Gracias, señor ponente, y enhorabuena. Se cierra el debate y la votación. Ačiū. Diskusijos e, baigiamos. Balsuosime šiandieną 12.30. Bien, el siguiente punto del... Kitas klausimas darbo tvarkėje yra susijęs su rekomendacija antrajam svarstymui